Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad per trečiąjį rinkimų turą, tai jau suteiksim žodį, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad per trečiąjį turą pakaks surinkti paprastą balsų daugumą žodis ponai Lukai. Herr Präsident, können Sie bitte erläutern, wie es möglich ist, dass man... Ačiū, ponė pirmininkė. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip galima e, balsuoti e, taip, kad balsai būtų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 tuomet balsavimo įrangoje užfiksuojama taip, kaip balsavote, po to galite uh, savo balsavimą panaikinti. Tai reiškia, jūsų balsas nėra užskaitomas. Ir jeigu ištrinate visus kandidatų pavardės, visas kandidatų pavardės iš balsavimo sąrašo, tuomet jūsų balsas pripažįstamas negaliojančiu turite tokią teisę. Tai yra tas pats, kas į urną įmesti nepažymėtą rinkimų biuletenį, kuris skaičiuojant balsus laikomas negaliojančiu. Taigi dabar prašau per trečią rinkimų turą e, pradėti, įvesti kandidatų pavardės ir kuomet jos bus įvestos, galėsime pradėti balsavimo procedūrą. Ja, ich muss mich korrigieren. Bin gerade. Turiu pasitaisyti, ką tik padariau klaidą dėl pono Reno. Ponas Reinas surinko 304, o ne 384 balsus, atsiprašau dėl to, ir todėl ponas Reinas nebuvo išrinktas ir dabar jis figuruos tarp kandidatų per trečiąjį rinkimų turą, nežinau, kokiam buvo tos informacijos pristatymo jums priežastis, veikiausiai žmogiškasis faktorius, labai atsiprašau dėl to, jūs turėsite kandidatuoti trečiąjį kartą. Čia dabar jau galime pradėti balsavimus, ponė Kasparė, ačiū už tai, kad atkreipėte dėmesį į šį nesusipratimą. Taigi, trečiasis rinkimų turas. Kandidatų pavardės yra paskelbtos, taigi pradedame balsuoti. haben alle Kolleginnen und Kollegen gewählt. Ir visi kolegos balsavote. Ar dar yra balsuojančių? Atrodo, nėra, tuomet baigiame balsavimą. iš viso balsavo 706 parlamento nariai, galiojančių balsų yra 690, negaliojančių 16, dauguma sudaro 346 balsai, tokia yra absoliuti dauguma, tačiau pakanka surinkti paprastą balsų daugumą, ponas Rėna 377, Lamsdorfas 365, Lūnačia 319, Papademulis 302, Pavcerneckis 284, Moskas Staldo 110. Turiu konstatuoti, kad išrinkti buvo ponai Rienas, Lamsdorfas, Lunačiak, Papadimulis ir ponas Černeckis. Nimmt irgendjemand die Wahl nicht an? Ar kas nors nesutinka su to, kad yra išrinktas? Nė vieno nėra nesutinkančių, sveikinu visus išrinktus kolegas, taigi išrinkome parlamento prezidiumą. Kalbant apie kvestorių rinkimus, siūlau nustatyti rytojos 10 valandą, Liepos 2 dieną, trečiadienį, kandidatų pateikimo galutinį terminą. Prašau kandidatų pavardės pristatyti į R00101 kabinetą Lui e, Vais pastate, įteikti pasiūlymus dėl kandidatų pavardžių generalinio direktorato darbuotojams. Taigi posėdį dabar sustabdysime iki rytojus 9 val. ryto.